Hello everyone, good morning. Labą rytą visiems. Tikiuosi esate pasiruošę balsavimo korteles. Dėl pirmo klausimo balsuosime elektroniškai. Visų pirma, norėčiau pasveikinti poną Balkarovą. Ji yra Čekijos Respublikos parlamento aplinkosaugos komiteto pirmininkė. Sveikinam. Taigi, šiandien pirmasis balsavimas dėl prieštaravimo dėl darbo tvarkos taisyklių leidžiamoji acetamiprido liekanų koncentracija tam tikrose produktuose. Balsuojame elektroniškai ir balsavimas pradėtas. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. Kitas klausimas. Balsuosime dėl klausimų, į kuriuos atsakoma žodžius dėl Natūro 2000 pažeidimų. Vienas balsas. Balsuojame elektroniškai. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. Dabar balsuokime dėl to paties klausimo, tik jo tikimo tarybai. Balsuoti pradedam. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. O dabar balsuosime dėl nuomonės projekto dėl ES prisijungimo prie Lizapono susitarimo dėl kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų Ženevos akto. Balsuojame elektroniškai. Balsuoti baigiame. Priimta. O dabar balsuosime dėl pakeitimų. Dėl sąjungos veiksmų prisijungus prie Lisabono susitarimo dėl kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų Ženevos akto. 20 iš 25 pakeitimų, kuriuos pateikė ponas Franekas Flanagan. Ir 18 tų pakeitimų yra lingvistinio pobūdžio. Taigi noriu priminti, kad pagal 170 procedūrinių taisyklių punktą tokių pakeitimų, kurie susiję tik su lingvistinė, e, lingvistiniais pagerinimais, neturėtų būti teikiami. Taigi redakcinio pobūdžio pakeitimai e, nepriimami sekretorijate, tai dėl jų ir nebalsuosime. Devintas pakeitimas už, prieš, susilaiko atmesta. 12 už, prieš susilaiko atmesta. Pirmas pakeitimas už, prieš susilaiko atmesta. Antras už, prieš susilaiko atmesta. Trečias už, prieš susilaiko priimta. Ketvirtas. EPP buvo už. Ne, tada atmesta. Ar dar kartelį balsuojama? Dėl trečio. Už, prieš, susilaiko, atmesta. Ketvirtas už, prieš, susilaiko, atmesta. Penktas už, prieš, susilaiko, atmesta. Balsuojame dėl viso teksto elektroniškai, balsuoti pradedam. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. Iš esmės patvirtinom komisijos pakeitimą, e, e, pranešimą be pakeitimų, nes nepritarėm jokiem pakeitimam. Kitas klausimas. Man pranešė, kad ilgai dėl šio klausimo balsuosime, daug pakeitimų pranešimas dėl ES vykdomo rizikos vertinimo maisto grandinėje skaidrumas ir tvarumas. 180 pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmesta. 181 už, prieš, susilaiko, atmesta. 184 už, prieš, susilaiko. Tikriname 184. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. 178 už. Prieš. Susilaiko atmesta. 179 už. Prieš. Susilaiko atmesta Tikrinkime elektroniškai. Balsuoti baigiame. Primta. 182 už, prieš, susilaiko atmesta. 183 už, prieš, susilaiko atmesta. 185 už, prieš, susilaiko priimta. Pirmas kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. Penktas puslapis. Antras kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. Trečias kompromisas už, prieš susilaiko priimta. Ketvirtas kompromisas už prieš susilaiko priimta. 229 už kelkite rankas, prašau. 229 už, prieš, susilaiko priimta. 230 už, prieš, susilaiko, tikrinkime elektroniškai. Balsuoti baigiame. Priimta. 231 už, prieš, susilaiko priimta. 232, 233 kart ir 234 pakeitimas. Ne, atsiprašau, 232, 33, kas už, prieš, susilaiko, primta. 234 už, prieš, susilaiko, atmesta. Penktas kompromisas už, prieš, susilaiko, primta. 244 už, prieš, susilaiko, atmesta. 245 už, prieš susilaiko atmesta. 246 už, prieš susilaiko atmesta. 247 už, prieš susilaiko atmesta. Šeštas kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 269 už, prieš 269 pakeitimas. 15 puslapis. 268. Dėl jo nereikia balsuoti. Taigi balsuojame dėl 269. Kas už? Prieš susilaiko primta. Tikrinkime elektroniškai dėl 269. To ir tikėjausi. Balsuoti baigiame. Pane Jetemakė be kortelės, bet balsuoja už priimta. 270 už, prieš susilaiko atmesta. 271 už, prieš susilaiko priimta. 272 už, prieš susilaiko atmesta. Septintas kompromisas už, prieš susilaiko priimta. Aštuntas kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 27 už, prieš susilaiko priimta. 286 už, prieš susilaiko priimta. 287 už, prieš susilaiko priimta. 288 už, prieš susilaiko priimta. Pirmasis blokas už, prieš susilaiko, tikrinkime elektroniškai. Balsuoti baigiame. Pone Atemakė susilaiko atmesta. Kažkas nebalsavo, čia tik informuoju. Antras blokas, kas už prieš susilaiko. E, patikrinkime elektroniškai. Tikiuosi visi balsuos. Balsuoti pradedame. Kažkas vis tiek nebalsuoja. Dabar balsuoja. Balsuoti baigiame. Atmesta. 280, 289 kas už, prieš susilaiko atmesta. 290 už, 290 visgi. 290 kas už, prieš susilaiko atmesta. 292 už, prieš susilaiko priimta. 290 dėl kurio 28 įtrauktas į blokinį balsavimą. 293 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 294 už, prieš, susilaiko, atmesta. Du šimtai devyniasdešimt šeštas už, prieš, susilaiko, atmesta. 295 už, prieš, susilaiko, priimta. 30 už. Atsiprašau, perverčiau puslapį. 29 už, prieš, susilaiko, priimta. 297 už, prieš, susilaiko, priimta. Tikrinkime elektroniškai 297. Balsuoti pradedam. Dėl 297. Pone Jatemaki už. 297. Ne visi balsavo, balsuoti baigiame. Atmesta. Patvirtinta, nes ponė Jatemaki balsavo už. Kai galvoju apie balsavimą, atsižvelgiu į visus ir jeigu nebalsuojate, tai tam balsavimui yra įtakos. 298, kas už, kas prieš, susilaiko primta. 299, žaliųjų žodinis pakeitimas. Ar kas nors prieš tokį žodinį pakeitimą? Jeigu ne, balsuojame dėl 299 su žodiniu pakeitimu. Už, prieš, susilaiko, priimta. 31 už, prieš, susilaiko, priimta. Jūri 59 už, prieš, susilaiko, atmesta. Devintas kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. Dešimtas kompromisas už, prieš, susilaiko priimtas. 307 antra dalis. Kas už, prieš, susilaiko Alde. Ką, kok, koks jūsų balsas? 307 antra dalis. Prieš, ne? Ar ne? Patikrinkime elektroniškai. Balsuoti pradedam. ir ponė Jatemakė balsuoti baigėme. Atmesta. Jūri 62, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 313 žodinis pakeitimas gūė paprašė, ar yra kas nors, kas pasisakytų prieš. Taip, ponė Zomer, jūs prieš tai tada turit dar kokius penkis žmonės įtikinti. Prieš tai tada balsuojam dėl 313 be žodinio pakeitimo. Kas už, prieš susilaiko atmesta. 314 už, prieš susilaiko atmesta. 315 už, prieš susilaiko priimta. 316 už, prieš susilaiko atmesta. 317 už, prieš susilaiko atmesta. 318 už, prieš susilaiko atmesta. 319 už, prieš susilaiko atmesta. 14 kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 328 pakeitimas. Kas už, prieš susilaiko priimta. Pasitikrinkim elektroniškai dėl 328. Balsuoti baigiame. Pane Jetemaki gavo kortelę. Priimta. 329. Kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 330 e, už, prieš, susilaiko atmesta. 331 už, prieš susilaiko priimta. 332 už prieš susilaiko priimta. Tris, tris, trys, kas už, prieš susilaiko atmesta. Penkioliktas kompromisas už. Labai aišku buvo, bet pasitikrinkim. 333 pakeitimas. Balsuokime elektroniškai. Patvirtinta, nes EPP balsavo kaip ir prieš tai. Gal per greitai balsuoja. 15 kompromisas už, prieš susilaiko primta. 37 kas už, Atsiprašau. 339, 340, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Pasitikrinkime elektroniškai dėl šių dviejų pakeitimų. Balsuoti pradedam, balsuoti baigiame. Priimta. 338, kas už, prieš dėl Alde, nežinau, EPP už, prieš, patikrinkime elektroniškai. Balsuoti pradedam. Balsuoti baigiame. Atmesta. Dabar balsuosime dėl 3, 4, 2, 43, 44 ir 45 vienodi pakeitimai. Kas už, kas prieš susilaiko atmesta. Bals, tikrinkim elektroniškai balsuot pradedam. Balsuoti baigiame. Wow, sako pirmininkė. Priimta. 347. Kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 348 už, prieš, susilaiko atmesta. 349 už, prieš, susilaiko atmesta. 350 už, prieš, susilaiko atmesta Tikrinkime elektroniškai 350. Balsuoti baigiame. Atmesta. Jūri 69. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 352. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 353 ir jūrių 70. Kas už, prieš, susilaiko priimta. 355 už, prieš, susilaiko atmesta. Jūri 71 už, prieš, susilaiko priimta. 356 už, Atsiprašau, o, sako pirmininkė. 358 už, prieš, susilaiko, atmesta. 359 už, prieš, susilaiko, atmesta. Pasitikrinkim elektroniškai dėl 359, balsuoti pradedam. Balsuoti baigiame. Atmesta. 360 už, prieš, susilaiko atmesta. Tikrinkime elektroniškai dėl 360 pakeitimo. Balsuoti pradedam. Balsuoti baigiame. Atmesta. 361 už, prieš, susilaiko Patikrinkime elektroniškai 361. Balsuoti baigiame. Atmesta. 362 už, prieš, susilaiko, atmesta. 363 už, prieš, susilaiko, atmesta. 364 už, prieš, susilaiko, Tikrinkime elektroniškai. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. Atsiprašau. Galvojau, peršokau kažką. 300 366. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patikrinkime elektroniškai. Norėjau sakyti, kad patvirtinta, bet pasitikrinkim. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. 367 už, prieš, susilaiko, atmesta. 368 už, prieš, susilaiko, atmesta. Jūri 72 už, prieš, Alde už ar prieš. Sakau patvirtinta, Pati, bet patikrinkim. Balsuoti baigiame. Atmesta. 369 už. Prieš. Susilaiko atmesta. 370 už. Prieš. Susilaiko atmesta. Jūri 73 už. Prieš susilaiko, tikrinkime. Balsuoti baigiam, patvirtinta. 371 ir 2, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 373 ir 4, kas už, prieš susilaiko priimta. 375 už prieš susilaiko atmesta. 39 už prieš susilaiko patikrinkime elektroniškai. Baigiam. Atmesta. 376 už, prieš susilaiko atmesta. 377 už, prieš susilaiko atmesta. 378 už, prieš susilaiko atmesta. 379 už, prieš susilaiko atmesta. 380 už, prieš susilaiko atmesta. 384 už, prieš, susilaiko atmesta. Pasitikrinkime elektroniškai. And is closed. Rejected. Balsavimas baigtas atmesta. 382 kas už, prieš, susilaikė atmesta. 383 kas už, prieš, susilaikė atmesta. 381 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 16 kompromisas kas už, prieš, susilaikė, priimta. 390 ir 391 kas už, prieš, susilaikė, priimti. 389 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 393 kas už, prieš, susilaikė priimta. Jūri 75, ne, 394, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 395, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 17 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė priimta. 399, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 40, kas už, Mano balsavimo sąrašė yra klaida. Balsuojame e, dėl trečias balsavimas už grupę, kas už prieš susilaikė primta. Tikriname vis tik tai balsavimas už kelis pakeitimus. Tvirtinta. Jūri 77, kas už prieš susilaikė priimta. Jūri 78 kas už, prieš susilaikė priimta. E, toliau dėl kito nereikia balsuoti. 403 ir Jūri 79 kas už, prieš susilaikė atmesti. 404 už, prieš susilaikė priimta. 405 kas už, prieš susilaikė atmesta. 406 kas už prieš susilaikė atmesta. 409 kas už prieš susilaikė atmesta. 410 kas už prieš susilaikė atmesta. 403 kas už prieš susilaikė atmesta. 411 kas už, prieš, susilaikė priimta. 414 kas už, prieš, 414 už, 414 už, prieš, susilaikė priimtas. 415 Tikriname 4.14. Man atrodo 31 prieš 29, bet pažiūrėsime. Taip, 31, 29, kaip aš jums ir sakiau. 4.15, kas už? Prieš susilaikė primta. Jūri 8.2, kas už? Prieš susilaikė atmesta. 4.16 ir 4.17, kas už, prieš, susilaikė, priimti. Jūri 8.3, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 46, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Žuvininkysės 8, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 47. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 4.18. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Jūri 84. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 11. Kompromisas. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 4.28. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 12. Kompromisas. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 13. 429 kas už, prieš, susilaikė, priimta. Jūri 85 kas už, prieš, susilaikė, tikriname. Jūri 85. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 13 kompromisas kas už, prieš, susilaikė priimta. Jūri 89, kas už, prieš, ar aldė už ir prieš, už. Sakyčiau, kad priimta. Tikriname. Balsavimas baigtas. Priimta. 440 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 441 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 442 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 443, 444 ir 445 kas už, prieš, susilaikė, atmesti. 446 kas už, prieš, susilaikė atmesta. 447 kas už, prieš, susilaikė atmesta. 450 kas už, prieš, susilaikė atmesta. 452 kas už, prieš, susilaikė priimta. Tikriname. Prašom balsuoti. Balsavimas baigiamas. Priimta. 53. 453. Nereikia balsuoti. Nebuvo pati priimti ankstesni, ankstesni pakeitimai, taigi reikia balsuoti dėl 53. Man sako, kad tai priklauso antrajam blokui. Jeigu mes atmetėme antrą bloką, tai 53 atkrinta. Bet jeigu jūs norite kelti klausimus, Pone Kadenbach sako, kad priklauso tas pakeitimas antram blokui, sekretariatas tą patį sako. Ar galime e, pritarti tam? Pone Zomer, aš tinkate. E, sako man, kad jis atkrinta dėl to, kad yra toks pat kaip antras, į antrą bloką einantis pakeitimai. Aš su savimi kalbėjau, sako pirmininkė, atsiprašau. Juri 91 ir 53 yra identiški ir priklauso antram blokui ir dėl jų nebalsuojame. Jie atkrito, kai atmetėme antrąjį bloką balsuodami. 452. Jo balsavome. Jūri 92, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Keturi, penki, keturi, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Keturi, penki, penki, keturi, penki, šeši, kas už, prieš, susilaikė atmesti. 4, 5, 7, Jūri 93, kas už, prieš susilaikė atmesta. 4, 5, 8, 4, 5, 9, kas už, prieš susilaikė atmesti. 4, 60, 4, 6, 1, kas už, prieš susilaikė atmesta. 4, 6, 4 ir Jūri 95, kas už, prieš susilaikė priimti. 465 kas už, prieš, susilaikė atmesta. Keturi, šeši, septyni, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 4, 6, 7. Gerai, balsuokime. Balsavimas baigtas. Atmesta. 468, 469, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 470, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 471, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Jūri 97, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Jūri 98, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 473, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 475, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 477, Jūri 101, kas už, prieš, susilaikė. Neaišku, buvo tikriname. Prašom balsuoti. 477 jūri 101. Balsavimas baigtas. Priimta. Jūri 102. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 478. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 479 kas už prieš susilaikė atmesta. 483 kas už prieš susilaikė priimta. Keturi aštuoni trys tikriname, prašom balsuoti. Vasamas baigtas. Priimta. 484, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 486, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 487, už, prieš, susilaikė, atmesta. 488, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 489, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 491, 492, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 493, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 494, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 495, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 496 už, prieš, susilaikė, priimta. 497, 497 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Jūri 106 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 499 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 500 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 501 kas už, prieš, susilaikė, priimta. Žiūri 107 kas už, prieš, susilaikė, atmesta Tikriname. Žaliai prieš? Susilaikėte. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Pasikeitė pusiausvyrą. 502. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 503. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 504. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 505, 506, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 507, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 508, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 509, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 510, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 511, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 513, 514, kas už, prieš, susilaikė, tikriname. Balsavimas baigtas, priimta. 5... 521 kitame puslapyje, sako pirmininkė, kas už prieš, susilaikė, tikriname. Balsavimas baigtas, atmesta. 522 Jūri 108, kas už, prieš, susilaikė, priimti. 524, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Tikriname. Mm, tikrai nematau iš rankų pakelimo labai aiškaus rezultato. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Matau, kad EKR mane apgavo, suvedžiojo šį kartą. 5, 2, 6, kas už, prieš, atmesta. 529 kas už, prieš, susilaikę, atmesta. Kur dabar keliauti? 530 kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 532 kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 5303, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 534, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 535, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 536, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Tikriname. 536. žaliai už tai galbūt pasiseks. Balsavimas baigtas. Taip, ačiū. Priimta. Jūri 112537, kas už, prieš, susilaikė, priimta 538, kas už, prieš, susilaikė, atmesta 539, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Tikriname 539.

64. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Tikriname. Priimta. 66. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 67. Kas už? prieš susilaikė atmesta. 68 kas už prieš susilaikė atmesta, 69 už prieš susilaikė atmesta, 70 už prieš susilaikė atmesta. Jūri pirmasis už prieš susilaikė atmesta. 71 kas už prieš susilaikė atmesta. 72 už prieš susilaikė atmesta. Jūri antrasis, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 75. kas už, prieš, susilaikė atmesta. 73. už, prieš, žalieji kaip? Tikriname. Tikriname, nes neaiškiai keletą rankas. Priimta. Jūri trečiasis, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 77, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 76, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 74, kas už, prieš, susilaikė atmestas. 78. Kas už, prieš, susilaikė atmesta. 79. Kas už, prieš, susilaikė priimta. Jūri ketvirtasis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Aštuoniasdešimtasis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Aštuoniasdešimt pirmasis, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Pirmasis už, prieš susilaikė priimta. Jūri penktasis už prieš susilaikė priimta. 82 už prieš susilaikė atmestas. Jūri šeštasis už prieš susilaikė atmesta. 87 kas už prieš susilaikė atmesta. Žuvinkysės pirmasis kas už prieš susilaikė atmesta. 18 kompromisas kas už, prieš susilaikė priimta, 19 kompromisas už, prieš susilaikė priimta, 96 ir jūri 10 kas už, prieš susilaikė priimti, trečiasis už, prieš susilaikė tikriname. Balsavimas baigtas. Priimta. Jūri 11. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 99. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 98. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 97 už, prieš susilaikė atmestas, 100 už, prieš susilaikė priimta, 20 kompromisas už, prieš susilaikė priimta, 107 už, prieš susilaikė atmesta, 109 už, prieš susilaikė atmesta, 108 už, prieš susilaikė priimta, 110 už, prieš susilaikė atmesta, 111 už, prieš susilaikė atmestas. Socialistai ir EPP prieš. E, socialistai ir EPP prieš. 112. Kas už? 112. Kas už? Prieš. Susilaikė atmestas. Jūri 13. Už. Prieš susilaikė priimtas. Penktasis už. Prieš susilaikė priimtas. 122. Už, prieš, susilaikė, atmesta. 123. Už, prieš, susilaikė, atmesta. 21. Kompromisas. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Jūri 18. Už, prieš, susilaikė, priimta. 141. Kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Jūri 20. Už, prieš susilaikė atmesta. 140. Kas už prieš susilaikė priimta. 142. Už prieš susilaikė atmesta. 143. Jūri 21. Kas už prieš susilaikė priimti. Jūri 22. Kas už prieš susilaikė priimtas. Jūri 23. Kas už prieš susilaikė, atmesta. 144. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 145. Už, prieš, susilaikė, atmesta. 147. Už, prieš, susilaikė, priimta. Atmesta, atsiprašau. Jūri 24. Už, prieš, susilaikė, atmestas. 148. 150 už, prieš susilaikė atmesta, 151 už, prieš susilaikė atmestas, 149 už, prieš susilaikė atmestas, 152 už, prieš susilaikė priimtas, 11 už, prieš susilaikė atmestas, 148 už, prieš susilaikė priimtas, 153 jūri 25 už, prieš, susilaikė, priimti. 155 už, prieš, susilaikė, atmestas. Jūri 26 už, prieš, susilaikė, atmesta. 154 už, prieš, susilaikė, atmestas. 156 už, prieš, susilaikė, atmestas. 157 už, prieš, susilaikė, atmestas. 158 už, prieš, susilaikė, atmestas. Socialistai ir EPP balsavo prieš, dėl to. 12 už, prieš, susilaikė, atmestas. Bet pasitikrinkime. Neaiškiai keletą rankas. Balsavimas beveik jau baigtas. Baigtas visai. Atmesta. 159. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 160. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 161. Už, prieš, susilaikė, atmesta. Jūri 27. Už, prieš prieš susilaikė priimtas, Jūri 28 už, prieš susilaikė priimtas, Jūri 29 už, prieš susilaikė atmestas. 163 už, prieš susilaikė priimtas. 164 kas už, prieš susilaikė atmestas. 164. Kas už? Priimta. Jeigu aiškiai keliate rankas, matyti puikiai. Jūri 31. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 22. Kompromisas. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 120. Kas už? Prieš susilaikė priimtas. 171. Kas už prieš susilaikė priimta. 172. Kas už prieš susilaikė priimtas. 175. Kas už prieš susilaikė priimta. 174. Už prieš susilaikė priimta. Jūri 34. Už prieš susilaikė priimta. Gerai, tikrinkime, Jūri 34. Man atrodo, kad EPP vieninteliai balsavo prieš, dėl to man tai pasirodė. Pažiūrėkime. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 13. Už, prieš, susilaikė, priimta. 177. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Galutinis balsavimas, elektroninis balsavimas, prašom balsuoti. Taip, ponė Hauslingai, norite ką nors pasakyti? Ar norite prieš paskutinį balsavimą trumpos pertraukėlis? Jeigu frakcijos tinka, kelių minučių? Dvi minutės, dvi minutės, gerai. So, we don't vote at this stage, two minutes.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 Final vote. Paskutinis balsavimas. E, ar visi pasirengę balsuoti? Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. On... Dabar balsuosime dėl nuomonės projekto, dėl papildomos apsaugos pažymų vaistams. Pirmas kompromisas kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Dabar einame į ketvirtą puslapį. Antras kompromisas kas už, kas prieš, susilaikę patvirtinta. Septintas puslapis. Trečias kompromisas, kas už, kas prieš susilaikę patvirtinta. Ketvirtas kompromisas, kas už, kas prieš susilaikę patvirtinta. Dešimtas puslapis. Penktas kompromisas, kas už, kas prieš susilaikę patvirtinta. Šeštas kompromisas kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Septintas kompromisas kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 229 ir 230 kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 231-232 kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Aštuntas kompromisas kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 23 kas už, Kas už 23? Kas prieš? Susilaikę. Patvirtinta. Pirmas ir 25. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. 24. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 9. Kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. 34. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 25. Pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė Tikriname 35. Trisdešimt penktas pakeitimas. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 36 kas už, kas prieš susilaikę atmesta. 10 kompromisas kas už, kas prieš susilaikę patvirtinta. 11 kompromisas, kas už, kas prieš susilaikę patvirtinta. 12 kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 13 kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 14 kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 15 kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Penkioliktas kompromisas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Tada periname prie 88 pakeitimo, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Man atrodo, bet patikrinkim. Balsavimas baigiamas, atmesta. 16 kompromisas, kas už, kas prieš susilaikę, patvirtinta. 99. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 18. Kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 101. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 17 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę patvirtinta. Dvidešimtas kompromisas, kas už, Ne, prieš tai dar yra du pakeitimai. 118. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Patvirtinta. 119. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Atmesta. 20. Kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Patvirtinta. 21 kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 22 kompromisas kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 23 kompromisas kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Galtinis balsavimas elektroninis, prašau. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. after this is the eye thing that we have to break. Yeah. Okay, so. Kągi, dabar balsuosime dėl pasiūlymo dėl rezoliucijos Europa, kuris saugo švarus oras visiems. Pirmas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 37, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 39 kas už, kas prieš, susilaikė, tikriname 39. Baigiame balsuot. Patvirtinta. Antras kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė. Vėl kelkite aiškiau rankas. Antras kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 45. Kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 46. Kas už, kas prieš, susilaikė. Tikriname 46. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 47 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 48 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 49. kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 50. kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 51. kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Trečias kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 58. kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Dešimtas kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Ketvirtas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 65 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 64 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 66 kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 68 kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 69 kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 5 kompromisas kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 74. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 76. 5. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 76. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Tikriname 76. Prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 77. Už. prieš, susilaikė, atmesta. Norite patikrinti? Ne. 78 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 83 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 82 už, prieš, susilaikė, atmesta. 81 už, prieš, susilaikė, atmesta. 70, 81 norite tikrinti, prašau. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 79 už, prieš, susilaikė, atmesta. 80 už, prieš, susilaikė, atmesta. 84 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 85 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 86 už, prieš, susilaikė, atmesta. 87. Pone Pedičinė. Tai net ne jūsų pakeitimas. Gerai, tikrinam. Baigiame balsuot. Atmesta. 87. Bet yra keturios politinės frakcijos, kurios balsuoja prieš. 87. Kas už? Kas prieš susilaikė patvirtinta. 88. Kas už? kas prieš susilaikė patvirtinta. 89 kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Šeštas kompromisas kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 93 kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 94 kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 95 kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Septintas kompromisas kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Šimtasis kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Aštuntas kompromisas kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Šimtas ketvirtas kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Šimtas penktas kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Šimtas šeštas kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Šimtas septintas kas už, prieš susilaikė patvirtinta, 108 kas už, kas prieš susilaikė atmesta, 109 kas už, tikriname 108, prašau. Balsavimas baigtas. Atmesta. 109. Kas už? kas prieš, susilaikę, tikriname 109. Alda susilaikė, tai reiktų patikrinti. Balsavimas baigiamas, patvirtinta. 110 kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 111 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 112 kas už, atmesta kas prieš, susilaikė, atmesta. 113 kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 114 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Tikriname 114, prašau. Baigiame balsuot. Atmesta. 115 už, prieš susilaikę patvirtinta. 116 už, prieš susilaikę patvirtinta. 117 už, prieš susilaikę atmesta. 118 už, prieš susilaikę patvirtinta. 119 ir 121 už, prieš susilaikę tikriname. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. 120. Ne, sako pirmininkė, 120. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. 124. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 125. Kas už? Prieš? Susilaikė patvirtinta. 126. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. 127. Kas už? kas prieš, susilaikė patvirtinta. 128 kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 129 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 130 kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta, bet patiksli, pasitik, pasitikrinkim. Balsavimas baigtas patvirtinta. 131. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 132. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 133. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 134. Kas už? kas prieš susilaikė atmesta. 135 kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 136 kas už, kas prieš susilaikę patvirtinta. 137, kas už, kas prieš susilaikę patvirtinta. 138, kas už, kas prieš susilaikę patvirtinta. 139, kas už, kas prieš susilaikę patvirtinta. 140, kas už, kas prieš susilaikę patvirtinta. 141, kas už, kas prieš susilaikę 141 kas už, kas prieš, tikriname. Kurios frakcijos balsavo ne vienodai. Baigiam balsuoti. Patvirtinta. 142 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 11 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 144, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 145, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 146, kas už, kas prieš, susilaikė. Nesu tikra. Patikrinkim. Balsavimą baigėme. Patvirtinta. 147 kas už, kas prieš susilaikė, atmesta 148 kas už, kas prieš susilaikė, patvirtinta. 150 kas už, prieš susilaikė, atmesta 151 už, prieš susilaikė, atmesta 152 už, prieš susilaikė, atmesta 153 už, prieš susilaikė, atmestas 154 už, prieš susilaikę atmesta. 155 už, prieš, susilaikę patvirtinta. 156 už, prieš, susilaikę patvirtinta. 158 už, prieš, susilaikę atmesta. 157 už, prieš, susilaikę patvirtinta. 159 už, prieš, susilaikę atmesta. Pirmasis už, prieš, susilaikę priimta. Antras už, prieš susilaikę priimta. Trečias už, prieš susilaikę priimta. Ketvirtas už, prieš susilaikę priimta. Penktas ir šeštas už, prieš susilaikę priimta. Septintas už, prieš susilaikę priimta. Aštuntas už, prieš susilaikę atmesta. Devintas už, prieš susilaikę tikriname. Balsavimas baigiamas. Priimta. Devintas kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė, patvirtinta. Tryliktas už, prieš susilaikė, atmesta. Penkioliktas už, prieš susilaikė, priimta. Šešioliktas už, prieš susilaikė. Dar kartą, šešioliktas už, prieš susilaikė, atmesta. Aštuonioliktas už, prieš susilaikė, priimta. 19 už, prieš susilaikę priimta, 21 už, prieš susilaikę atmesta, 22 už. 22 atsimtas, 20 jis buvo atsiimtas, dėl to mes ir nebalsavom. Taip, nurodyta mano sąraše. Dėl to dėl jo ir nebalsavome. Dabar 22. Kas už? kas prieš, susilaikę atmesta. 23 kas už, kas prieš, susilaikę patvirtinta. 24 kas už, kas prieš, susilaikę atmesta. 25 kas už, kas prieš, susilaikę atmesta. 26 kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 27 kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 28 kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 29 kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 30 kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 31 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 32 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 33 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 34 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 35 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Galtinis balsavimas elektroniškai. Prašau balsuoti. Yeah, but we have time. And it's closed. And it... Balsavimas baigė, baigtas, patvirtintas yra šis pranešimas. Now we are voting. Dabar balsuosime dėl pakeitimų dėl kaiminystės vystomo ir tartautinio bendradarbiavimo priemonės sukūrimo. 28 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Balsavimas grupėje 29, 36, 25 pakeitimas kas už, prieš, atmesta. 30 už, prieš, susilaikė, priimta. 31 už, prieš susilaikė atmesta. Pasitikrinkime dar kartelį 31. Kas už, prieš atmesta. 32. Už. Gerai. Tikrinkime elektroniškai dėl 31. Balsuoti baigiame. pripažįs, prisipažįstu, man pasisekė, bet vis tiek atmesta. Nemaniau, kad EPP parems žalieji. 99,9 procento atveju taip nebūna. 32. Kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 34. Už, prieš, susilaiko atmesta. 35 už, prieš susilaiko atmesta. 37 už, prieš susilaiko atmesta. Balsavimas blokų iki 46. 37, 46. Kas už, prieš susilaiko atmesta. 47 už, prieš susilaiko priimta. Dar vienas blokas nuo 48 iki 60. Net 61. Ne, iki 60. 48-60 blokas. Kas už ponį pedičinį, pasakykit, kaip reikia. 48-51, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 52 už, prieš, susilaiko, atmesta. Balsuosime dėl 50, nuo 53 iki 60 blokų grupė. Pakeitimų kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Vėl balsavimas dėl grupės nuo 61 iki 71. Kas už, kas prieš susilaiko atmesta. Pirmas už, prieš susilaiko atmesta. Du už, prieš susilaiko atmesta. Trys už, prieš susilaiko atmesta. Keturi už, prieš susilaiko atmesta. Penki už, prieš susilaiko atmesta. Šeši už, prieš susilaiko atmesta. Septintas už, prieš susilaiko atmesta. Aštuntas už, prieš. Ar kas nors už? Oho, pasikeitimas prieš. Atmesta. Devintas už, prieš susilaiko atmesta. Dešimt už, prieš susilaiko primta. Vienuoliktas už, prieš susilaiko primta patikrinkime. Elektroniškai dėl 11. Aldė taip pat už. Balsuoti baigiam. Vis tiek atmesta. 12. Kas už, prieš, susilaiko atmesta. 13. Už, prieš, susilaiko atmesta. 14. Už, prieš susilaiko atmesta. 15 už, prieš susilaiko atmesta. 16 už, prieš susilaiko priimta. 17 už, prieš susilaiko atmesta. 18 už, prieš susilaiko atmesta. 19 už, prieš susilaiko atmesta. 20 už, prieš susilaiko patvirtinta. 21 už, prieš susilaiko atmesta. 22 už, prieš susilaiko atmesta. 23 už, prieš susilaiko atmesta. 24 už, prieš susilaiko priimta. 26 už, prieš susilaiko atmesta. 27 už, prieš susilaiko atmesta. Dabar e, elektroniškai balsuojame dėl viso pranešimo. Balsuoti baigiame. Patvirtina. Ačiū už bendradarbiavimą balsuojant. Balsuoti baigiame, o dabar 11 mūsų laukia renginys su jaunimu. Taigi turite pertraukėlę kavai, bet prašau susirinkti Europos jaunimo renginiui. Susitiksime 11.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

għandek għalfej tiġi, għalek it-najt. Mut eh, mandek għalfej tiġi doħ. Nistan jiġi li dik għanġela. Jow, you're coming. No, you're coming. Joħodom Miguel. We do a thing, but okay, so I come with you. Okay, I have my coat on.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 Well, hello everyone. Sveiki visi kolegos. Malonu pas, pristatyti tris jaunimo atstovus, kurie dalyvavo Europos jaunimo renginyje Strasbūre birželio mėnesį. Tai kas dviejus metus vykstantis renginys, jis pritraukė net 9 tūkstančius jaunimo ir biuras nusprendė, kad Europos jaunimo renginio išvados turėtų būti pateiktos atitinkamiems parlamento komitete. Taigi šiandien per klausimus sieksime užmėgsti dvipusį dialogą tarp jaunimo ir parlamentarų. Taigi parlamentarai išklausys jaunimo idėjas. Šiandien su mumis yra trys jaunimo atstovai, kurie nori papasakoti apie savo svajones, savo, e, tik, e, savo svajones ir nuogastavimus. Taigi šiandien su mumis yra ponė Vivien Žeržer, kuri kalbės apie visuomenės veikatą, taip pat Žei Malin Pradin kalbės apie atlikas ir Anne-Marie Rene. Uh, kalbės apie tvarų gyvenimą. Posėdis yra transliuojamas, galima stebėti diskusiją, e, diskusijas Twitteryje, galima pasinaudoti grotažymę EI ilgoji E2018 ir užduoti uh, klausimą. Kiekviena iš merginų pastatys po dvi idėjas, iš viso kalbės keturias minutės ir tuomet bus e, duota sureaguoti į tas idėjas nariams ir po to paprašysime jų vėl sureaguoti į pastabas. E, kalbant apie sveikatą, kalbėsime apie socialinių priemonių poveikį, apie Europos elektroninius medicinos įrašus ir kovą su vaikų nutukimu. Po, pone Geržė, jums žodis keturioms minutėms, jūs kalbėsite apie medicinius įrašus ir nutukimą. Sveiki visi, aš norėčiau Jums pristatyti savo idėjas apie standartizuotus elektroninius medicinos įrašus, kuriuos galėtų naudoti tiek sveikatos apsaugos darbuotojai, tiek ats atskiri asmenys. Būtų galima tokiu būdu skaitmenė forma kaupti visą informaciją apie žmogaus sveikatą. Taip pat būtų galima tokią priemonę sukūrus palengvinti informacijos rinkimą apie epidemijas E, tarp e, gyventojų. Aš esu šešto kurso studentė medicinos ir aš matau, kaip yra sudėtinga, kai visą laiką reikia ranka rašyti, e, daryti visus įrašus apie pacientus ir labai dažnai prarandama informacija, neteisingai išrašomi vaistai ir labai dažnai, gali, tiksliau dažnai gali būti taip, kad klaidos e, gali labai daug kainuoti. Ir jeigu atsiras tokie įrašai, tai tiek ligoniai, tiek e, profesionalai galėtų atnaujinti nuolat informaciją tuose įrašuose ir pacientai galėtų bet kada susipažinti su tą informaciją ar ją atnaujinti. Ar ir gydytojai taip pat, pavyzdžiui, kai padaromi kraujo tyrimai ir atsiranda nauji e, rodikliai cukraus kraujyje. E, kodėl mums reikėtų tokių įrašų? E, tai būtų labai naudinga, reikėtų galvoti, kad tai pirmiausia turėtų atsirasti nacionalinių lygmenių, paskui uh, Ir Europos mastu jau yra keletas veikėjų rinkoje, kurie siūlo įvairiausius produktus, tačiau e, kokybė ir naudojimas e, asmenų duomenų nėra labai gerai apibrieštas. Ir taip pat reikia e, prisiminti, kad egzistuoja duomenų apsaugos reglamentas, reikia užtikrinti saugumą tų duomenų. Pavyzdžiui, būtų galima e, anonimiškai rinkti duomenys apie epidemiologinį vertinimą ir įvertinti, ar e, toks rinkimas informacijos atitinka duomenų apsaugos reglamento nuostatas. Mes e, manome, kad e, skaitmenimas medicinės ryties yra labai svarbus ir ES tikrai turėtų investuoti. Tai labai ačiū. Dabar galbūt norėtumėte pakalbėti apie nutraukimą nutukimą ir galėsime sureaguoti jūsų abu pasisakymus. Antra mano mintis yra susijusi su nutukimu. Pagal Pasaulio sveikatos organizaciją 2008 metais 50 procentų vyrų ir moterų Europos Sąjungoje e, turėjo ansvarį, 20 procentų buvo nutukę. E, žmonės valgo per daug, mažai sportuoja, taip pat genetiniai veiksniai E, veda mus link pasaulinės epidemijos. Ir nutukimas yra labai sudėtinga problema ir reikia jį vertinti iš skirtingų procedūrų. Aš pirmiausia e, siūlau spręsti šią problemą, skatinant žmonės e, sportuoti. Vienas trešdalis suaugusių žmonių šiuo metu nepakankamai yra aktyvus. Dėl to įmonės turėtų kas savaitę suteikti dvi valandas darbuotojams sportuoti Ir tokiu būdu būtų galima išvengti labai daug rimtų lygų. Aš siūlau tris e, sritis, kurie ES galėtų veikti. Reikėtų specialių e, salių, dušų įrangos įmonėse ir ES galėtų finansuoti jų rengimą taip pat. Reikėtų subsidijuoti sporto salių, studijų, baseinų. Uh, statybą ir reikėtų rengti nacionalinės kampanijas visoje Europos Sąjungoje, kad gimnastiką, jogą populiarintume. Dar vienas dalykas e, yra nesveikas maistas šlamštas. E, ta pro, jo vartojimo problemą būtų galima spręsti įvedant visoje ES cukraus e, mokestį. Taip pat būtų galima įvesti produkt, vartotojams ženklinti šviesoforo sistemą. Ir e, internete turėtų būti labai aiški informacija apie tai, tokiu būdu žmonės daugiau žinotų apie tai, koks maistas yra nesveikas ir e, taip pat e, suprastų, kad jo reikėtų vartoti mažiau, reikėtų renkti ir nacionalinės kampanijas. Ir taip pat reikėtų reklamos, kur informuotų vartotojus apie šviesoforo sistemą. Ir e, kalbant apie cukraus mokestį, tai gamintojai, ne vartotojai turėtų prisimti visą naštą. Kadangi nutukimas jau pasiekė pasaulinės epidemijos mastus ir dėl jo miršta labai daug žmonių, aš siūlau kaip galima greičiau ieškoti sprendimų ir juos įgyvendinti. Ačiū Vivian už mintis apie elektroninius medicinius įrašus ir pasisakymą taip pat apie nutukimą ir taip pat, kad subsidijos turėtų būti skiriamos e, sportui ir mankštai, taip pat cukraus apmokestinimas, visos tos idėjos tikrai labai įdomios ir dabar kviečiu sureaguoti ir pirmiausia, ponas Velkinas sureaguos. Ačiū. Šiek tiek buvau nustebęs, Twitter'yje rašiau savo įrašą, taigi dėkoju, sveiki atvykę šiandien į Europos parlamentą. Dėkoju už išsakytas mintis ir pirmiausia, norėčiau pakomentuoti elektroninės sveikatos įrašų idėją. Aš manau, kad tai yra labai aktuali mintis ir reikia žengti atitinkamų žingsnių šią kryptimę su iš tos valstybės narės, kur visus receptus dar gauname popieriuje ir bandėme viską elektroniškai daryti jau prieš dešimtmetį. Taigi matau, kad dar daug ką čia mums reiks nuveikti, tačiau man atrodo, kad turime atsižvelgti ir į tuos klausimus, kurie yra susiję su duomenų apsauga, duomenų saugumu ir turėtumėme čia šio bei to pasiekti ir aš labai džiaugiuosi, kad parlamente mes kalbamės apie elektroninę sveikatą ir su ją susijusius klausimus ir rengdami pranešimus ir nuomonės. Ir kelias laukia netrumpas, dabar esame jo pradžioje. Ir girdėdami iš jūsų, kad reikia judėti greičiau, džiaugiamės, nes manome, kad tokiu būdu padarysime galbūt šiek tiek didesnį spaudimą dėl uh, cukraus apmokestinimo, aš nežinau, ar buvo apie tai kalbama parlamente. Gal kelis kartus ir buvo, bet gal mano kolegos galės daugiau apie tai pakomentuoti. Man atrodo, kad jūs akcentavote tai, kad reikia kažką nuveikti šiuo klausimu. Ir aš manau, kad mums reikia daugiau minčių, ne vien tik tai tą šviesaforo ženklinimą, e, produktų ženklinimą. Galbūt tai yra vienas būdas, kaip žmonėms skleisti daugiau informacijos, vartotojus informuoti apie produktų ingredi ingredientus, kiek yra riebalų, koks yra cukraus kiekis. Ši idėja yra reguliariai aptariama, bet man atrodo, kad niekuomet mes čia neužsitikrinome daugumos paramos, o uh, E, cukraus apmokestinimas įdomus pasiūlymas, bet turime nepamiršti ir tos problemos, kad ES dabar ne, neturi kompetencijos šioje srityje. Taigi mokesčių didinimas visuomet yra problematiškas ir valstybės narės teigia, kad tai yra jų sritis. Galbūt apie tai jūs kalbėjote ir per tą renginį ir kažkokią tai, kažkokią tai sprendimą suradote. Ačiū. Dėkui, ponas Lyzė. Ačiū už pasisakymą, už dalyvavimą. Labai tai vertiname. Jums leidus aš norėčiau kalbėti savo gimtają kalbą, kadangi turime vertimo, ver, vertimo paslaugas ir kalbėsiu vokiškai, kadangi ir, man, ir vokiečiai manęs klausosi dabar. Taigi, labai dėkoju už pačią idėją ir visas idėjas. Pirmiausia, dėl pirmos idėjos. Aš visiškai jums pritariu. Manau, kad tikrai mums reikia tokios europinės sistemos tam, kad duomenys būtų bet kuriuo metu prieinami, bet kurioje vietoje. Deja, yra didžiulis pasipriešinimas valstybėse narėse, įskaitant ir tą valstybę narę, kurią pažįstu geriausiai, tai yra Vokietija. Mes e, bandome čia apginti pacientų teisės. Ir dėl to jaučiame didžiulį pasipriešinimą ir iš gydytojų pusės. Ir aš manau, kad mes turime padaryti tą galiausiai, nes technologijos negali būti, aišku, naudojamos bet kaip, neprižiūrint, bet mes kalbėjome apie tai, kad tas prasipriešinimas nemenkas ir kaip jį būtų galima įveikti, ypatingai kalbant apie galbūt vyresnio amžiaus gydytojus, jie labai to nenori, jaunesni gydytojai tą idėją vertina palankiau. Ir aš įsivaizduoju, kad ir medicinos studentai yra mūsų sąjungininkai šiuo klausimu, taigi čia galime įvesti galbūt daugiau dinamikos. Na, o antrasis klausimas - mokesčiai. Nepriklausomai nuo to, ar mes manome, kad tai gerai ar ne, nelabai gerai, vis tiek čia yra didžiulė kliūtis, kurią reikia įveikti. Nes ES, kaip žinia, neturi jokios kompetencijos uh, Aišku, mes galime tą padaryti, bet taryba turi balsuoti vienbalsiškai. Aišku, pati idėja yra labai nebloga. Ir galiu pateikti pavyzdį, su kuriuo pats e, susidūriau, esu susipažinęs. Mano rinkiminėje apygardoje praeitą savaitę buvo kalbama apie ūkininkų pievų apmokestinimą. Ir čia buvo irgi didžiulis pasipriešinimas Ir mes vietoj vienbalsiško sprendimo nusprendėme kvalifikuotoje daugumą, priemėme tą sprendimą kvalifikuotoje daugumą. Taigi, jeigu mes tą turime daryti ES, nes jeigu norime imtis kažkokių veiksmų, tai valstybės narės turi būti pasirengusios atsakyti vienbalsiškumo ir perėti prie kvalifikuotusios daugumos balsavimo. Dėkoju. Ačiū. Ponas Eichhaut. Ačiū. Dėkoju už išsakytas idėjas ir už pasiūlymus. Ir man atrodo, kad dauguma temų, kurias minėjote, mes aptarnėjame ir čia. Bet kartais įsiveliame į politinius mūšius, kaip visada pasitaiko politikoje, ir kartais pasipriešinimas yra iš valstybių narių pusės, kaip sakė Peter Lyze. Ir, pažiūrėjau, kalbant apie elektroninius įrašus arba medicinę įrangą ir panašiai, tai tikrai apie tai buvo kalbama ir man atrodo, kad Europos parlamente Mes esame pasirengę dėl to pakovoti, bet pasipriešinimas nemenkas ir kol kas mums nepavyko jo įveikti valstybėse narėse. Taigi turime, būtų puiku, jeigu mums pagelbėtumėte paskatinti diskusijas valstybėse narėse, nes tik tokiu būdu mes ir galime priimti ES teisės aktus. Dabar kalbant apie nutukimą, čia šiek tiek viskas sudėtingiau. Pirmoji jūsų idėja dėl lėšų. Aš kaip ir matau pridėtinę vertę, tačiau nežinau, ar tai turėtų būti Europinis fondas, nes čia tiek jau tų europinių pinigų laisvų neturime ir vėlgi kas kart susidurime su dideliu pasipriešinimu iš valstybių narių pusės, kai reikia daugiau įnešti į ES biudžetą. Taigi tiesiog trūksta europinių lėšų ir aš manau, kad būtų gal prasmingiau visą tai padaryti valstybių narių lygmenių. Mes negalime visko padaryti ES lygmenių dėl mokesčių. Mano kolegos jau minėjo pagrindinę problemą, bet aš manau, kad e, nenus, nenustepčiau, jeigu daugelis jūsų pasiūlymų būtų susiję su mokesčiais. Ir man atrodo, ta stambi tema, kurią turime aptarti, yra tai, kad šalys yra, turi tokį refleksą nuolatos sakyti, kad mokesčiai yra nacionalinis klausimas ir jį įveikti galima tik vienbalsiškumo būdu, bet realiai tai yra politinės diskusijos, nes kad, dėl to, kad Europa nesugeba gauti kokio tai rezultato iš mokesčių politikos. Tai rezultatas viso to yra tai, kad vis mažiau mokama mokesčių. Įmonės moka vis mažiau mokesčių Europoje, mokesčių surinkimas vis mažėja, įmonės vis mažiau moka tų mokesčių, o rezultatas toks, kad darbo jėga vis labiau apmokestinama arba mažinamos išlaidos. Tai štai kokia yra pagrindinė Europos problema ir aš manau, kad turime ją spręsti. Ir aš labai džiaugiuosi, kad keliate tą klausimą, bet kol kas tai būtų nacionalinės diskusijos apie tai, ar cukrų apmokestinti ar ne. Aš žinau, kad yra šalių, kurios apie tai kalbasi ir vyksta tos diskusijos ir aišku būtų geriau viską daryti Europos lygmenių, bet dėja, kol kas tas neįmanoma. Kitas dalykas dėl šviesoforo ženklinimo. Kartais taip reikia parodyti, kad ir parlamente yra politinių kovų. Mes žalieji visuomet pasisakėme už maisto ženklinimo šviesoforo sistemos naudojimą, bet mes pralaimėjome, nes konservatoriai, kurie sėdi kitoje pusėje, jie pasisakė prieš. Taigi, jeigu jūs pasisakote už, tai supraskite, kad konservatoriai šiame parlamente tam nepritarė. Na, bet taip reikia parodyti, kad parlamentas yra politinė arena ir reikia parodyti, kad Taip, žmonės nervinasi, kai ta informacija atskleidžiama. Tai yra politinio ir parlamentinio gyvenimo dalis, bet politinių skirtumų pas mus yra ir reikia juos atskleisti. Kartais ir konservatoriai dėl gerų pasiūlymų pralaimi balsuodami dėl, žal, dėl žaliųjų. Aš puikiai žinau, kad konservatoriai tada balsavo prieš, kai buvo pateiktas pasiūlymas dėl šviesoforo ženklinimo. Dėkoju, aš pamiršau pasakyti, kad visi kalbate neilgiau nei dvi minutės, pane Kadenbach. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už pasisakymą ir norėčiau susijęti tai su tuo, kas buvo pasakyta apie šviesoforo ženklinimą. Nes man atrodo, kad Europoje turime vieną geriausių, saugiausių ir aukščiausių standartų, kalbant apie maisto produktų saugumą. Visą tai, kas randama rinkoje, kas teikiama į rinką, nėra žalingas veikatai. Tik tai klausimas yra visada dėl dozių, dozavimo. Ir jeigu pažvelgtumėme į tą šviesoforo ženklinimą, tai to nepakanka, nes ne kiekvienas maisto produktas gali būti įvertinamas raudonos šviesos signalu. Nebūtinai jis yra blogas, nes dažnai labai blogas yra kiekis arba tam tikrų medžiagų kombinacija yra žalinga. Tam, kad mes primtumėme informuotą sprendimą, turime suprasti, kad ženklinimo nepakaks. Aišku, ženklinimas yra svarbu ir mes parlamente mums bent jau e, supakuoto maisto pro, produktų atžvilgių pavyko pasiekti tam tikro ženklinimo, bet mes turime pradėti nuo kur kas anksčiau. Turime pradėti nuo švietimo, nuo vaikų mokymo apie maistą. Pavyzdžiui, jeigu aš vaisių sultis geriau turiu žinoti, kad tai yra sveika, pavyzdžiui, pelsinų sultis. Uh, Tačiau ten reikia, yra, yra daug cukraus, cukraus yra, kiekis yra didžiulis tose sultise. Taigi, jeigu paženklintumėme šviežiai išspaustas apelsinų sultis raudonų signalu, nebūtų tinkama, nes tai iš tiesų yra sveikas produktas. Ir aš manau, kad mes turime kur kas daugiau investuoti į švietimą, informacijos sklaidą, kad žmonės žinotų, kas jiems asmeniškai yra sveika, kas yra sveika gyvensena. Tokiu būdu mes pasiektumėme kur kas daugiau nei mankštindamiesi. Mankštin, mankštos e, programų yra įvairiose valstybėse narėse ir valstybės narės supranta, kad jaunimas nepakankamai aktyvus yra mokyklose, darželiuose. Vietos per mažai vaikams užsimti mankštą ir sportuoti. Taigi mes reikalavome, kad ta informacija būtų skleidžiama valstybėse narėse, bet aišku, nieko blogo, jeigu europinėmis lėšomis būtų finansuojamos tam tikros iniciatyvos, kurios yra vertingos, kurios leistų geriau užtikrinti geresnę integraciją. Pavyzdžiui, komandinis sportas, futbolas tikrai yra integracijos variklis. Ir aišku, turime kovoti su nutukimu, bet yra ir papildomi komponentai, pavyzdžiui, vaikai iš, įvairių, iš įvairios aplinkos, kalbantys skirtingomis kalbomis, gali būti suvienijami sporto dėka. Ačiū, ponas Hansenas. Labas rytas visiems. Dėkoju už labai įdomius pasisakymus. Jūs pasiūlėte kažką, kas iš tiesų yra labai naudinga, ypač tokiems žmonėms kaip aš, jūs. Mes tikrai labai daug keliaujame Europoje ir pavyzdžiui, jeigu gydytojas yra namuose, tu atvyksti į Briuselį ir, pavyzdžiui, labai sudėtinga gauti medicinius įrašus, kad parodytum naujam gydytojui. Taigi jūsų pasiūlymas yra puikus ir mes turėtumėme jį ištobulinti toliau. Kita vertus, nėra viskas taip paprasta, kaip atrodo, nes nacionalinės valstybės narės tikrai nenorės dalintis tą informaciją. Ir mes turėsime tikrai juos įtikinėti tam, kad to pasiektumėme. Bet tikrai jūsų pasiūlymas yra labai vertingas ir man atrodo, kad mes turėtumėme ties tuo padirbėti. E, kai jūs kalbėjote apie nutukimą ir kokiamis priemonėmis su juo būtų galima kovoti, anksčiau aš parlamente nedirbau, kaip jau čia e, kitoje pusėje sėdintys kolegos, kurie dirba labai seniai, bet aš negalėjau balsuoti nei už, nei prieš tą šviesoforo ženklinimą, bet aš norėčiau pakomentuoti tai, ką sakė ponia Kadanbach. Mes turime būti labai atsargus, nes, pavyzdžiui, alyvogių aliejus. Ar tai yra blogai? Ne, nemanau, kad blogai. Nebent išgesi litrą alyvogių aliejus, tikriausiai to nepavyks net ir padaryti. Taigi tada jau gali ženklinti raudoną šviesą, nes riebalų kiekis yra labai didžiulis. Toliau e, nekaloringa Coca-Cola, aišku, irgi nėra labai e, gerai, nes cukrus keičiamas aspartamų, tai irgi nėra gerai, tai nėra sveika ir panašiai tai tada vis tiek, bet pagal tą siūlomą sistemą, dietinė Coca-Cola būtų ženklinama žaliai ir tai nėra teisinga, tai nėra sveikas produktas, nors galbūt nenutuksi gerdamas tokią Coca-Cola. Toliau mes Luksemburgė bandėme apmokestinti mm, cukrų, tačiau visos politinės partijos, frakcijos nusprendė, kad nėra tinkama tą daryti nes reikia šviesti žmonės, o ne bausti. Ir tai yra labai svarbu, nes mūsų mokyklose, Luksemburgė, pavyzdžiui, gali įsigyti tik tai, gali įsigyti Coca-Cola arba Snickers arba tonėlius iš pardavimo automatų, o vaisius, pavyzdžiui, sudėtinga įvesti į mokyklas. Ir kitas pavyzdys, pavyzdžiui, valgykloje mažiau moki, pavyzdžiui, už bulvytės skrudintas nei už daržovės. Ir tai nėra tinkama, reikia ir apie tai pamastyti. Čia parlamente, pažiūrėjau, tą matome ir reikia kažkaip skatinti žmonės daugiau domėtis ir juos labiau šviesti. Ačiū, ponas Torvalds. Ačiū, pirmininkė. Aš jau du dalykus per šią diskusiją sužinojau. Politikams labai sunku laikytis dviejų minučių laiko. Visi turi daug ką pasakyti. Ir dar sužinojau, kad jau kampanija kažkokia vykdoma. Kalbant apie visuomenės sveikatą, tai šis klausimas yra labai sudėtingas. Atsivertęs e, Suomijos laikraštį, e, matyčiau mano amžiaus žmonės miršta. Ir kągi daryti, kad gyventume ilgiau. E, tai susiję ne tik su sveikata, bet ir su socialiniais dalykais, su DNR. Aš manau, kad aš tebesu blaivaus e, proto dėl to, kad paveldėjau mamos DNR. Taigi reikia e, pažiūrėti į visus su sveikata susijusius aspektus. Ir e, tiems žmonėms, kurių DNR prastesnė, e, pagerinti gyvenimą, išmokyti juos gyventi ilgiau, nurodyti, ko nereikėtų valgyti Ir su tuo žinoma susijęs ir cukraus klausimas. E, cukraus formų yra daug saldžiuose gėrimuose, cukrus yra blogasis, bet tam tikrų cukrų reikia, tik tai reikia tinkamos e, formulės e, cukraus. Ir gal kartu su jumis mes rasime teisingą sprendimą. Mano laikas štai ir baigėsi. Po... Ponas Belet, ačiū, kad atvykote į parlamentą. Ačiū už puikias idėjas. Klausiau kolego dėl kovos mm, su nutukimu. Žinoma, tai yra labai svarbus klausimas ir iš ties politinės frakcijos yra susiskaidžiusios. Mes nenorim siekti e, kažką drausti, paaiškinti, kad reikia taip ar vienai. Jaunimui nepatinka tas e, šviesoforinis žymėjimas. Jiems kartais netgi labiau patinka tie dalykai, kurie pažymėti raudonai, o ne žaliai, nes e, juos traukia tas uh, kas draudžiama. Reikėtų vykdyti kampanijas. E, pavyzdžiui, pažiūrėkime į Mišelės Obamos vykdytą kampaniją valstijose. E, ta kampanija buvo labai veiksminga. Mes e, neturėtume primesti savo nuomonės, drausti, bet turėtume skatinti vartoti sveikus produktus ir jūsų mintis apie elektroninės sveikatos įrašus. Vakar apie tai kaip tik ir kalbėjome, žiūrėjome, svarstėme pranešimą dėl e, tarp valstybinės sveikatos priežiūros ir elektroninis sveikatos įrašas šiame kontekste buvo paminėtas kartu su Pieteriu Lyze. E, mes kalbame apie tai, kad turime uh, E, turėti atskirą e, nepriklausomą sveikatos programą kitame biudžete. E, tokiu būdu galėtume kovoti ne tik su nutukimu, bet ir vėžiu. Efektyviausias būdas kovot prieš vėžį yra skatinti 27 ES valstybės dirbti kartu ir investuoti į kovą su vėžiu. Ir e, elektroninė sveikata tos programos būtų labai svarbus ramstis. Ačiū. Sulaukėte labai daug pastabų ir dar norėčiau pridurti dėl e, cukraus apmokestinimo. Ar, e, ar tai iš ties padeda? Statistiniai duomenys rodo, kad apmokestinus cukrų e, didėja produktų kaina, bet tai nesumažina nutukusių žmonių. Kaip manot, ar tas cukraus apmokestinimas būtų veiksmingas? Žodis jums. Ačiū už jūsų klausimą dėl cukraus apmokesnimo. Junktinė karalystė įvedė cukraus mokestį šiais metais. Ir e, dėl, jūs esate teisi, kad kainos dėl to išaugo. O nutukimo nesumažėjo. Bet šviesoforo princimas ir cukraus apmokestinimas, tai tiesiog dvi paprastos priemonės. Mums reikia e, iš tiesų kampanijų, reikia motivuoti žmonės, bet visada visur trūksta pinigų. Yra produktų, kuriuose tiek daug cukraus ir jie tokie nesveiki, be galo nesveiki. E, tad e, E, uždirbti iš e, tokių produktų tikrai yra naudinga. Aš nesu visiškai prieš cukraus e, apmokestinimą. Aš mm, pristačiau savo pirmąją idėją Europos jaunimo renginį, kalbėjau apie sportą, kalbėjau apie tai, kad bendrovės turėtų skatinti žmonės sportuoti. Apie tai jūs nepasisakėte nei vienas. Reikia skatinti žmonės judėti kiekvieną dieną. Ir manau, kad tokia idėja pritrauktų gerą, padėtų surenkti gerą kampaniją. Reikia kalbėti ne tik apie vaikų nutukimą, bet ir apie suaugusių žmonių nutukimą. Uh, E, dirbdama bendrosios praktikos kabinete, matau, kad žmonės ateina su skaudančia nugara. Ir dažniausiai taip yra todėl, kad žmonės e, nejuda, sėdi visą dieną. Tai gal reikėtų e, įvesti mokestį. Ta cukraus mokestį iš jo būtų galima panaudoti uh, E, pinigų šiais reičiai. Ačiū labai už jūsų e, mintis. E, taip, jūs kalbėjote apie tai, kad reikėtų subsidijuoti sporto salių įdėgymą bendrovėse. Apie tai kolegos nekomentavo bet tikrai jūsų mintims yra pritarta, į jūsų mintis mes atkreipiame dėmesį ir dirbdami jomis pasiremsime. Ar dar galėčiau ponui Lyze atsakyti? Jūsų komentaras buvo labai įdomus Aš pati esu vokietė. Kodėl Vokietijoje taip priešinamasi elektroninės veikatos įrašams, ypač vyresnių gydytojų tarpe? Manau, kad problema yra ta, kad žmonės e, pripratę prie esamos situacijos ir nenori keistis. Be to, vokiečiai e, labai kritiškai vertina duomenų apsaugą, todėl reikia išsklaidyti labai daug baimių. E, bet e, mano karta žmonių, kurie gimė apie 2000-uosius, prieš 2000-uosius, mano, kad reikėtų naudotis programėlėmis, mes esam pratę naudotis mobiliaisiais telefonais, taigi vyresni gydytojai išeina į pensiją, o mes mūsų karta gali pakeisti situaciją. Reikia investuoti į jaunus žmonės, e, e, reikia įvesti elektroninį receptą. Tos sistemos jau kai kur veikia, todėl ir siūlau sukurti mobilėje programėlę, kurią būtų galima naudotis ji galbūt per kitą Europos jaunimo renginį e, bus žmonių, kurie geriau išmano informacinių technologijų sritį ir jie galbūt galėtų padėti sukurti tokią programėlę. Gal jūs galėtumėt kažkaip prie to prisidėti? Ačiū. Mūsų kita tema yra atliekos atliekos daro įtaką visiems jauniems ir seniems ir ta problema lieka ir ateinančioms kartoms. Mes priemėm ne vieną, svarstėm ne vieną teisinis aktą susijusi su atliekų mažinimu, su uh, žiedinė ekonomika. Jaunimas kalbėjo apie tai, kad reikėtų mažinti maistų atliekų kiekį, mažinti plastiko sunaudojimą, kad nebūtų teršiami vandenynai. Apie tai mes kalbame. Reikia kalbėti apie e, atliekų rušiavimą. Taip pat buvo kalbama apie plastiko apmokestinimą ir taip pat kalbama apie visišką plastinių maišelių panaikinimą. Taigi dabar su, paklausysim ponios uh, Pradin, Džeit Pradin. Dėkoju. Pirminkė, aš norėčiau kalbėti prancūziškai. Gerbiami Europarlamento nariai. Pirmiausia, aš norėčiau paminėti tris priemonės, kurias mano nuomonė turėtų patvirtinti ES, siekdama priboti maisto švaistimą. Ir apie tai kalbėjome birželį per Europos jaunimo renginį. Tos, e, e, tie mano pasiūlymai yra susiję su terminais tokiais kaip geriausias iki arba tinka vartoti iki. Reikėtų e, nustatyti, žinome, kad dabar prekybos centrai turi taikyti tuos terminus, bet pagal pasaulinės sveikatos e, maisto ir žemės ūkio organizaciją daugiau negu 56 procentai visų produktų, e, kurie yra perkami, yra išmetami. Ir už tai daugiausiai atsakingi yra e, patys vartotojai, nes yra pažymėtos datos ant pakuočių ir žmonės išmeta, bet žmonės dažnai nesupranta skirtumo tarp tokių terminų kaip geriausias iki arba tinka vartoti iki. Iš tikrųjų, rodo daug tyrimų, kad ir patys vartotojai nesupranta reikšmės e, tų terminų būtent geriausias vartoti iki ir tinka vartoti iki. Dėl to aš siūlau peržiūrėti e, tokį, tuos terminus ir, pavyzdžiui, prie geriausios iki prirašyti dar e, bet dar tinkamas vartoti. Kai kurios valstybės narės jau panašiai veikia, pavyzdžiui, Norvegija ir e, tokiu būdu neišmetami produktai, kuriuos dar galima e, vartoti. Ir taip pat reikia suprasti, kad gamintojai, perdirbėjai, e, platintojai nevienodai vertina tuos terminus. Reikia atitinkamų techninių priemonių, kad e, maisto e, sektoriaus e, veikėjai taikytų visiems maisto produktams vienodą ženklinimą. Ir dėl maisto pramonės galime pasakyti, kad nuo 16 metų Prancūzijoje yra privaloma tam tikrus produktus, kurie dar tinkami vartoti, atiduoti nepelno siekančioms organizacijoms. Reikėtų, kad visos valstybės narės elgtųsi panašiai. Tokiu būdu mes galėtume uh, spręsti maisto švaistimo problemą ir taip pat galėtume kovoti su skurdu ir uh, badu Europos Sąjungoje. Um, Gal galėtumėte ir antrą savo mintį pristatyti, o paskui galėsime sureaguoti į jas. Dėkuoju, gerbimo pirmininkė. Mano antrosios, antra grupė idėjų yra susijusios su plastiko uh, vartojimo mažinimu ir reikėtų pirmiausiai supirkinėti daugiau plastikinių butelių. Reikia e, taip pat sukurti internetinę platformą, kuri e, sudarytų sąrašą visų ekologiškai e, veikiančių operatorių ir taip pat reikėtų įvesti mokestį, kuris būtų taikomas plastikui ir tokiu būdu būtų gamintojai paskatinti jį supirkti. Ir E, žinau, kad e, galbūt prieštrauja mano idėjos e, tam, kas vyksta realybėje, nes matau salėje labai daug plastiko butelių reikėtų atsisakyti jų ir e, naudoti stiklinius butelius. Ir pavyzdžiui, matome, kad Vokietija taiko labai e, sėkmingą plastikinių butelių supirkimo sistemą. Reikėtų e, ją taikyti, reikėtų, pavyzdžiui, numatyti ją ir kitur. Vartotojas tokiu būdu atgautų dalį lėšų, kai gražina plastik, plastikinį uh, butelį. Ir taip pat reikia, kad visos įmonės siektų veikti tvariai ir ekologiškai teisiškai. Taip pat e, reikėtų mm, įvesti prietaiką e, mobilėje ir įmonės galėtų teikti informaciją vartotojams apie tai, kaip e, pirkti atsakingai. Ir vis tik tai tos priemonės galbūt nepakankamos tam, kad mes galėtume apsaugoti aplinką. Aš pati, pavyzdžiui, važinėjau dviračiu, e, naudoju visuomenį, naudoju visuomeniniu transportu, e, naudoju taip pat e, E, krepšius daugkartinio naudojimo, bet yra dalykų, kuriuo aš negaliu pakeisti. Pavyzdžiui, nėra labai daug produktų prekybos centruose, kurie būtų sveriami. Jie yra supakuoti dažniausiai plastiką dideliais kiekiais. Ir e, tai tikrai kenkia aplinkai. Mes e, švaistome tokiu būdu įsigytą maistą ir reikia mažinti pakuočių uh, skaičių. Reikia, kad e, pakuotės būtų iš kitų medžiagų, ne plastiko. Ir e, žinome, kad reikia e, siekti plastiko mažinimą kaip galima visose pramonės srityse. Tokiu būdu mes prisidėtume prie planetos išsaugojimo. Dėkuoju. Dabar kviečiu kolegas sureaguoti į šias dvi idėjas daug ką galėsime pasakyti, nes kai kurios tos idėjos jau yra svarstomos parlamente, priimant įvairius teisės aktus ir dabar kviečiu poną Hanseną pasisakyti. Taip, dėkoju už labai įdomų pasisakymą. Aš gal daugiau dėmesio norėčiau skirti atliekoms ir plastikui, nes kaip jūs ir minėjote, Europos parlamentas spalio mėnesį balsavo dėl strategijos, kaip būtų galima sumažinti ir panaikinti plastiko, vienkartinio plastiko naudojimą. Tais atvejais, kai yra kitų alternatyvų, o jų tikrai yra. Taigi mes savo ruoštų irgi susilaukėme su. Susidūrėme su tam tikrais lobistais, kurie sakė, kad, pavyzdžiui, gazuotas vanduo negali būti pilam, pilamas į kitus E, kitą tarą, jeigu nėra tokio užsakamo e, dangtelio, tai neišsisaugo tasai tie burbuliukai, taigi iš tiesų buvo pateikiama iš įvairių argumentų. Ir viename pakeitime, kuris buvo kuris, kuriam buvo pritarta plenarinėme posėdėje, mes siūlome valstybėms narėms 50 procentų sumažinti vienkartinio plastiko naudojimą. Pirmiausia, aplinkosaugos komitete buvo atmesta šiam siūlymui, bet plenarinėme posėdėje buvo pritarta. Ir po to kitas 90 procentų plastikinių butelių surinkti. Taigi iš tiesų einama teisinga kryptimi, bet kaip jūs ir sakėte, čia yra tik pirmieji žingsniai ir aišku taip pat numatytas ir peržiūros straipsnis tam, kad e, peržiūrėtumėme užsibrieštus tikslus po tam tikro laikotarpio. Kitas dalykas - plastikinių maišelių naudojimas. ES matome, kad iš tiesų situacija labai skiriasi. Valstybėse narėse pavyzdžiui, ne tik pakuotėms, maisto produktų pakuotėms, bet ir pervežimui yra naudojamos alternatyvios medžiagos ir jas reikia naudoti. Taip pat jūs minėjote Europinę taro supirkimo sistemą ir aš esu iš nedėlės šalies Luksemburgo, taigi tik tai galiu pritarti tam, bet čia kyla tokia ne, nemenka problema dėl stambių įmonių, tokių kaip Coca-Cola, pavyzdžiui, produktų platinimui, pavyzdžiui, Luksemburgo Coca-Cola dirba su Niderlandų Coca-Cola ir, pavyzdžiui, pasienyje, Trev miestelėje, pavyzdžiui, Coca-Cola atvežama iš Vokietijos. Taigi, nėra taip viskas paprasta, bet mes pritarėme, aišku, šiam siūlymui ir taip pat jūs puikiai pristatėte tai, ką dar reikia padaryti ir mes visapusiškai pritarėme jūsų išsakytoms mintims. Dėkuoju. Ačiū, ponia Boilen. Ačiū. Netikėjausi, kad, nesitikėjau, kad taip greitai mane pakviesite pasakyti. Aš norėčiau sureaguoti į kai kurias pastabas dėl plastiko. Norėčiau pasveikinti tos, e, tas mintis, kurios buvo išsakytos. Aš esu viena iš šešėlinių pranešėjų dėl vienkartinio plastiko pranešimo. Šią naktį vyksta logo posėdis ir labai įdomu tai, kiek lobistų bando mus įtikinti ir bandom, sakoma, kad yra baudžiami tie, kurie gamina plastiką, kaip jūs sakėte, tikrai asmuo gali daug ką nuveikti, kad pakeistų savo įpročius, bet problemos mes tokiu būdu neišspręsime, nes problema yra labai plati ir tie, kurie naudoja plastiką, ne tik, kad jie turi plastiko naudojimo sumažinti, bet e, yra ir to plastiko valymo e, klausimas. Taigi, EPP frakcija pas mus ypatingai bando pasirūpinti, kad gamintojai mokėtų už gaminamą plastiką. Taigi aš norėčiau Jūs paraginti susisiekti su savo parlamentarais, europarlamentarais ir bandyti išsaugoti čia reikia stiprią poziciją dėl vienkartinio plastiko. Ir taip pat parlamentas siekia daugiau, pavyzdžiui, dėl vienkartinio plastiko. Tai būtų čia ir cigarečių nuorūkos. Taigi čia, aišku, ir tabako kompanijos irgi labai daug lobisne veikla užsijima, čia ir tabako filtrai ir panašiai gaminami naudojant plastiką ir panašiai. Ir dar vienas dalykas, ką galima padaryti valstybių narių lygmenių, reikalinga perdirbimo sistema ir taip pat labai svarbu, kad turėtume infrastruktūrą, kad žmonės keistų savo vartojimo įpročius. Esate teisi, kai sakote, kad galima čia ir skatinti, ir bausti, bet jeigu, pavyzdžiui, yra daugkartinio naudojimo but, vandens butelis, bet jeigu reikia daug eiti, kad užsipildytum tą butelį, tai tikrai asmeniui bus labai sudėtinga keisti tą įprotį. Tas pats pasakytina apie parduotuves, tai iš tiesų ir skatinimas, ir baudimas gamintojas turi būti atsakingas už kaštus, tačiau reikalinga infrastruktūra, kad žmonėms būtų lengviau keisti savo gyvenseną. Dėkoju. Kaip buvo pasakyta anksčiau, tikrai darbo jau esame atlikę nemažai šiuose srityse, kurias jūs pristatėte. Tiesa, kad kalbant apie plastiką ir plastikinės šiukšlės mūsų vandeninuose. Tai yra labai sudėtinga problema, tačiau supraskite, kad mes pasakome prieš plastiko šiukšlės, ne prieš plastiką apskritai, nes jeigu mes galime numatyti kažkokias tai priemonės ekodizaino ar atskirą rūšiuotą surinkimą plastiko ir tos medžiagos antrinį panaudojimą. Tai yra pozityvus dalykai, tai nebūtinai yra neigiama vien dėl to, kad yra plastikas. Ir jūs taip pat kalbėjote apie butelius. Viena priemonių, kurią mes numatėme savo teisės aktuose parlamente, yra pasirūpinti, kad dangtelis būtų pritvirtintas prie buteliuko, nes dangteliai yra labai didelė problema, kalbant apie plastiko taršą jūrose. E, turime taip tuos butelius čia, bet tai ne mūsų kaltė, nes esame pasirašę sutartį ir sutartis. Sutartis galioja iki metų pabaigos, mes turime jos laikytis, bet nuo kitų metų sausio mėnesio jau bus pakeisti tie mūsų plastikiniai buteliukai parlamente. Toliau, maisto švaistimas. Mes parlamente, aplinkosaugos komitete laikome tai labai svarbia tema. Ir mano kolegų daug jau dirbo ties šiuo klausimu, ties šiais pasiūlymais. Ir man atrodo, jūsų pasiūlymai irgi jau buvo aptariami mūsų rezoliucijose. Pažiūrėsime, kaip mums pavyks ir kiek dėmesio susilauks tie mūsų dokumentai valstybių narių lygmenių. Dar viena kalbėtoja, ponia Kadenbach. Dėkoju Jums labai, ponia pirmininkė, ir dėkoju už pasisakymą. Man atrodo, kad kita karta tikriausiai mąstys jau kitaip. Jie geriau suvoks, kiek jautri yra, kiek yra jautros tam tikros problemos. norėčiau paklausti prelegentės. Mes esame atsakingi už aplinką, aplinkosaugą ir visuomenės veikatą, tačiau yra ir kitas transporto komitetas. Ir kai kalbame ypatingai apie tarpvalstybinį transportą, stiklą ir plastiką, yra dar vienas dalykas, kuris yra labai svarbus ir reikšmingas, būtent kiek sveria įvairios medžiagos. Plastikas yra lengvesnis negu stiklas ir dėl to visą tai reikia paskaičiuoti, kaip, pavyzdžiui, renkiesi pakuojančią medžiagą, kuri bus naudojama pervežimui. Pavyzdžiui, kalbant apie gerimo vandens tiekimą, geriamą į vandenį. Mes kalbame apie prieigą prie švaraus gerimo vandens. Taigi labai svarbu, kad būtų vanduo viešai prieinamas, švarus geriamas vanduo būtų viešai prieinamas, pavyzdžiui, baseinuose arba prekybcentriuose ir panašiai. Taigi Čia yra daug įvairių aspektų, į kuriuos reikia atsižvelgti ir jie yra tokio praktinio pobūdžio. Kitas dalykas. Nesvarbu, kokia yra tara. Kai kažkas yra panaudojama, labai svarbu, kad tą tarą būtų galima išplauti, ar tai būtų porcelianas ar kas kita, kad e, būtų galima į indaplovę dėti tą indą tą tarą. Ir kitas dalykas yra praktinio pobūdžio sveikata ir higien, higiena. Kartais vienkartinis produktas gali būti saugesnis visuomenės sveikatos prasme, nes tuomet Tuomet reikia, aišku, atsižvelgti labai svarbų dalyką, tai yra produkto gyvavimo ciklą, yra medžiagų, kurios yra tinkamesnės tam tikram naudojimui. Ir viskas priklauso ir nuo situacijos, ir nuo vietos. Taigi pasirinkimas čia nėra visuomet labai paprastas ir lengvas. Ir mes turime nebūti, turime išlikti realistais ir turime pažiūrėti, ar tie teisės aktai galios realiame pasaulyje. Tas pats ir apie klimato kaitą ir iškasinį kūrą e, pasakytina. Mes žinome, kad vanduo yra nykstantis išteklis ir tai yra labai jautrus klausimas, jautrus išteklis ir mes negalime e, ignoruoti, kiek sudėtinga yra e, visa situacija susijusi su vandens tiekimu. Gal norite kažką pridurti dar? Aš norėčiau dar trumpai papildyti tai, kas buvo pasakyta, tam, kas buvo pasakyta. Turime kalbėti ne tik apie aplinkosaugos politiką, bet turime atsižvelgti ir kitas sritis. Pavyzdžiui, rengiame nuomonę dėl kaiminystės politikos ir vystamo bendarbiavimo pagalbos. Dėl to dokumento balsavimo panevaliant, kaip sėkis, buvo pranešėja ir mes reikalavome 2 milijardų lėšų papildomai globaliems iššūkiams atremti, įskaitant ir klimato kaitą ir kovą su ją. Taip pat yra ir kitų aplinkos saugos problemų, taršos, aplinkos taršos problemų, pavyzdžiui, plastiko šiukšlės jūrose ir upėse dėja. Šį ryt balsuojant nesusilaukėme didelio pritarimo, 26 balsavo už, 26 prieš, vienas susilaikė ir mums nepavyko papildomai skirti tų 2 milijardų eurų. Taigi turime įvertinti visas politikos rytis, turime suprasti, kad tai nėra vien tik tai sausai aplinkosaugos politikos klausimas. Ačiū, ponė Hansen Džeid. Ačiū, ponė pirmininkė. Gaila, kad ta priemonė nebuvo patvirtinta šį rytą balsuojant, ypač kai kalba eina apie aplinkosaugą ir mūsų būsimų kartų gyvenimą. Ir dar norėčiau pasakyti, kad Tiesa, mes turime atsižvelgti į tai, kodėl mes, pavyzdžiui, naudojame tokią medžiagą kaip plastikas. Ir aš nekalbu apie tai, kad reikia drausti plastiką apskritai. Aš manau, kad e, tikrai plastikas e, yra labai svarbi medžiaga, jį įnešė revoliucija į mūsų gyvenimus, e, bet labai sudėtinga ją perdirbti. Ir būtent dėl tos priežasties kartais, pavyzdžiui, butelis nėra perdirbamas ir tai yra tik, tik tai jo viena dalis perdirbama. Ir tada labai sudėtinga tą dalį atskirti nuo kitų. Taigi, dėl tos priežasties man atrodo, kad reikia ap, uždrausti tą plastiką tais atvejais, kai gali būti naudojama alternatyvi medžiaga. Ir man atrodo, kad mes turėtumėme atlikti mokslinius tyrimus ir iš, ieškoti tų naujų medžiagų, kitų alternatyvų. Ir tiesa, kad plastiko transportavimo kaštai netokie dideli, kai yra, pažiūrėjau, transportuojamas stiklas, tačiau stiklas yra ekologiškesnis. Stiklą galima naudoti 50 kartų, jis nėra gaminamas iš naftos ir man atrodo, kad čia mes tikrai galime, pavyzdžiui, naudoti stiklinius butelius, nors jie yra sunkesni, tačiau tokių manau, kad šiuo atveju būtų geriau uždrausti plastikinius butelius ir vandenį pilti į stiklinius butelius. Toliau. Kalbant apie taro supirkimą, aš aišku labai dėkoju už pastabas. Mano manimu reikia uh, užtikrinti, kad vanduo būtų prieinamas e, visuose Europos miestuose. Šiais, e, šią vasarą aš lankiausi įvairiose valstybėse narėse ir tikrai labai sudėtinga rasti gerimo vandens. Aš nešiojausi savo butelį ir sudėtinga buvo jį papildyti vandeniu tiesiog įvairiuose miestuose, viešose vietose. Ir aš manau, kad ES turėtų čia irgi padaryti daugiau spaudimo. Uh, man atrodo, kad kalbant apie lobistus, tai taip tiesa. Jų spaudimas didžiulis ir aš manau, kad reikia taip pat investuoti ir į naudojimą, nes labai dažnai rinka turi sureaguoti į mūsų poreikius. Irgi, jeigu mes, atsiprašau, turime investuoti į švietimą, mes turime vaikus mokyti, uh, Ir kad vaikai, pažiūrėjau, rinktųsi vienus produktus, o ne kitus, ekologiškas, kad būtų jų pasirinkimas. Dėkoju. Um, uh, uh, Ačiū. Paskutinė tema yra tvarus gyvenimas. Čiaupų miestuose įrengimas, žalieji stogai, uh, panaudojimas lietaus vandens, žaliosios infrastruktūros, švari energetika ir iškastinio kūro atsisakymas. Visos šios idėjos buvo aptartos per Europos jaunimo renginį. Ir šiandien ponia Ana Marija Renner pakalbės apie tvarius miestus ir žalę pilietybę, apie geologišką gyvenimo būdą. Taigi žodis jums. Ačiū, ponė pirmingė. Labas rytas visiems. Visų pirma, noriu padėkoti, kad skiriate laiko kad e, galite mus išklausyti visi pranešimai parengti Europos jaunimo renginio ataskaitą ir pradžiai norėčiau pakalbėti apie Europą, kuri prisidėtų prie tvaraus miesto kūrimo, kurios tokiuose miestuose neturėtų būti taršių transporto sistemų, kad piliečiai galėtų kvepuoti švariu oru. Labai svarbu suteikti galę sostinėms valstybėse narėse kad tokie miestai politiškai, techniškai ir finansiškai taptų modeliu kitiems miestams. Taigi reikia griežtesnių ES taisyklių, kad paskatintų savivaldybės eiti tinkamą kryptimi. Miestuose neturėtų būti iškastinį kūrą naudojančių transporto priemonių. E, transporto priemonės turėtų būti netaršios Be to, e, prekių transportavimo būdas turėtų pasikeisti, reikėtų daugiau naudotis netaršių viešuoju transportu. Tyrimai ir technologijų plėtra pastaraisiais metais įrodė, kad reikia naudoti atsinaujačią energiją naudojančias transportos priemonės. Didžiosios Britanijos biologinis, ekologinis autobusas parodė, kad galima naudotis panaudotų aliejumi. E, reikia pasitelkti tokias programas kaip Urbak ir Horizontas 2020. Dabar pažvelkime į mano miestą, kuriame gyvenu, Atenuose pavyzdį. E, būdama pėščioji ar e, važiuojantį dviračiu, aš patiriu pavojų Atenuose. Mes neturėtume pasikliauti automobiliais. Mes turime pasitikti rengti kitas judumo alternatyvas, kurios būtų patogios žmonėms. Dėl antrosios dalies e, kalbėsiu apie žalesnę Europą, norėčiau pakalbėti apie geresnę Europą, kuri mokytų švietimo institucijas keisti aplinkosaugos e, padėtį. Visų pirma, reikėtų kalbėti apie klimato kaitą, aplinkosaugą ir valstybių narių atsakingos institucijos uh, turėtų įgyvendinti šias rytis tiek teoretiškai, teoriškai, tiek praktiškai. Be to, Europos institucijos turėtų skatinti švietimo institucijas uh, naudoti atsinaujinančios energijos šaltinius. Pavyzdžiui, greikiai mokyklos uždaromos dviem su pusę mėnesiam, taigi tuo metu būtų galima įdėkti saulės paneles mokyklose ir jų užtektų elektros poreikiams patenkinti. Ta energija būtų galima tiekti e, neturtingiems žmonėms ir tokiu būdu sumažinti skurdą. E, be to, Europa turėtų e, daugiau auginti maisto vietose, tą maistą reikėtų tiekti švietimo institucijoms. Raginu, kad iki 25 metų bent žmogus bent du kartus per dieną mokykloje, vaikų darželiuose, universitetuose ir kitose švietimo institucijose įstaigose gautų ekologiško vietoj užauginto maisto. Galima būtų pasitelkti ES vaistų ir daržovių sistemą ir tokiu būdu e, e, tiekti ekologišką maistą visoms švietimo institucijoms. Taigi, E, e, skatindami švietimą, vaikai ir suaugusieji pamažu išmoktų, kaip mes, e, kaip visuomenė galime keisti savo elgesį ir gyventi tvariai. Ačiū labai. Dėkoju. Ačiū už jūsų mintis, kolegos. Prašom, ponas Gizekė. Dėkoju E, mūsų viešniai už tokį labai įdomų pasisakymą šiuo klausimu. Aš dalyvavau jaunimo e, renginėje žmonės iš vakarų žemutinės Saksonijos e, mano rinkimo apygardos taip pat dalyvavo. Man buvo labai malonu dalyvauti šiuose diskusijose. E, vienas dalykas, aišku, turėti e, žaliai kandidatai komisijos pirmininkus, bet reikia galvoti ir apie realų pasaulį, reikia nepamiršti to. Beveik visur visas Europos parlamentas pasisako už tvarumą, bet kaip nuo žodžių pereiti prie darbų? Ar mes e, drausime kažką, ar kvotas taikysime? Galvėjote apie išmaniosius miestus, judumą, viešai transportą. Kaip mes plėtosime tai ir e, ar uždrausime viską išskyrus elektrinius automobilius, kaip žmonės nukeliaus iš taško A į tašką B. Reikia labai atsargiai E, žiūrėti į, pavyzdžiui, elektros energijos gamybą, kuri, elektra, kuri gaminama iš e, kastinio kūro. Taigi galime, spręsdami vieną problemą, sukurti kitą. E, reikia galvoti apie alternatyvius šaltinius Vokietijoje, pavyzdžiui, yra didelis potencialas, to aš nepasakau už tai, E, kad būtų viskas draudžiama. Aš turiu tris vaikus, 3, 9 ir 12 metų amžiaus savaitės. E, atsiprašau, labai po kelių savaičių bus kalėdos ir e, norės vienas PlayStation, kitas dar kažkokių daunų, taigi nereikia galbūt visko uždrausti. Bet Taip pat nepamirškime, kad vaikai e, taip pat yra vartotojai ir galbūt reikėtų juos atitinkamai šviesti. Bet jeigu visą laiką sakysime, kad reikia kažką uždrausti, tai būsime pernelyg griežti. Ta pati galima kalbėti apie e, vegetarišką mytybą. Galima siūs, siūlyti valgyti dvi, e, du kartą žuves per dieną. Taip pat e, dėl išmaniųjų telefonų, nežinau, reikėtų juos drausti, kitaip mes negalime drausti visko, nes kitaip užneušime ir savo vaizduotę, net ir parlamento narių. Dėkoju, Ana Marija. Ponas Hansen, už jūsų pasisakymą. Jūs kalbėjote apie prastą oro kokybę daugelį Europos miestų. Europos komisija neseniai yra pradėjusi pažeidimo procedūrą prieš Luksemburgo miestą, mano miestą, dėl to, kad e, azoto oksido lygio deramo neužtikrina. Labai daug žmonių, žinome, atvyksta kasdien į Luksemburgą dirbti, vykstama automobiliais. E, Briuselė ir Luksemburgė matome, kad labai daug žmonių automobiliais važinėja po vieną. Galbūt galėtume kaip nors siekti tai pakeisti, numatyti e, juostą, numatyti vieną prioritetinę juostą tiem žmonėms, ku, kurie važiuoja keli automobilyje. Taip galbūt būtų galima uh, E, spręsti problemas. E, laivai, daug krovinių vežama laivais, bet ir turistų e, laivai taip pat labai teršia ir galbūt juos taip pat reikėtų juos atkreipti dėmesį. Antverpenė pavyzdžiui, tai yra rimta problema. Reikėtų nepamiršti to ir kolega Jansas Gysekės šnekėjo apie elektromobilius ir reikia pagalvoti, ar mes viską, visus automobilius keisime elektromobiliais. Tada kiltų didžiulių problemų, pagalvokime, iš kur atkeliauja elektra. Pirmiausiai gaminam daugiau deginant anglį mes neturime e, norimo procento žaliosios energijos, taigi reikia ieškoti alternatyvų elektroniniam judumui kobaltas, nikelis, galbūt yra išėtis, reikia galvoti, kur ir kokiamis sąlygomis e, mes e, pirksime e, tas medžiagas. Turime ieškoti kitų alternatyvų - vandenilis, bet galbūt yra kiti sprendimai politinio svorio, kol kas jie neįgyja, bet parlamente uh, ir parlamente dabar akcentuojamas elektromobilių transportas, elektrinių transporto priemonių transportas, bet reikia pagalvoti ir apie kitas galimybės, nereikia trumparegiškai žiūrėti viską ir pamastyti apie ilgesnės trukmės perspektyvą, nes tai labai svarbu. Dėkuoju, ponia Kadinbach. Labai ačiū. Ačiū Jums už Jūsų pasiūlymus, už Jūsų mintis. kai buvau ateinuose mačiau, koks smogas tvyro tame mieste. Panašiai yra ir vienoje, galbūt netoks tirštas tas smogas, bet yra didelė tarša, nes iš žemutinės Austrijos vieną atvažiuoja daug e, automobilių, jie važiuoja vakare namo, kitą kryptimi. Ir turime galvoti apie tai, turime galvoti, kaip plėtoti kaimo vietovės, apie judumą ten ir apie tai, ką galėtume pasiūlyti žmonėms. Struktūrinė sanglaudos politika yra labai svarbu. Negalime atskirtai tą sritį žiūrėti nuo energetikos politikos. Reikia užtikrinti, kad kaimo vietovėse e, ir salose, Graikijos salose žmonės galėtų gyventi patogiai, kad jiems nereikėtų vykti didžiulius, į didelius miestus, į sostinės. Reikia plėtoti pramonę, įmonių veiklą, reikia užtikrinti, kad atsiras kaimo vietovėse plačiai juostis interneto ryšys, tokiu būdu žmonės galės e, gyventi toliau ten, mes e, turime užtikrinti infrastruktūrą, mokyklas, ligonės. Ir reikia, e, galvot apie mobilumą, galvoti ir apie tuos elementus. Ir galvojant apie e, padėties miestuose gerimą, reikia galvoti apie švarų orą. Ir bet reikia sukurti e, sąlygą žmonėms, kurie norėtų gyventi kitur ir reikia galvoti, kaip ateityje užtikrinti, kad kaimo vietovės, salos e, galėtų užtikrinti tokią pat gyvenimo kokybę, kad žmonės rastų ten darbo vietas, e, darbą ir kad nereikėtų važiuoti automobiliais į miestus toli. Dėkuoju Jums. Europos parlamentas tvarių miestų plėtojimo sitį yra patvirtinęs įvairių dokumentų, norima ne tik tvarių, bet ir išmanių miestų. E, tos dvi savokos e, žengia koja kojon. Ir taip pat man labai patiko jūsų mintis e, gyventojų lavinimas, švietimas ekologinis. Tai yra labai svarbu. Klimato kaitos dalykai taip pat turėtų būti pristatyti ir tai būtina Jeigu mes kalbėsime apie tai daugiau, galbūt iš ties geriau informuosime žmonės valstybėse narėse. E, švietimo sistemos darbuotojai galbūt pagalvos, kad reikia įtraukti tuos dalykus į mokymo programas. Dėkoju, galbūt norėtumėte sureaguoti į pastabas. Labai ačiū, ponė pirmininkė, ačiū visiems už reakcijas. Norėčiau pradžioje pasakyti, kad uh, Mes te turime 12 metų, kad galėtume išsaugoti planetą. Tai, ką daro Europos Sąjunga, veikia visą pasaulį. Jeigu pasižiūrėsime į naują tarptautinio e, aplinkos apsaus komiteto ataskaitą, apie ją buvo kalbėta vakar, apie tai, kad reikia kuo sparčiau mažinti CO2 emisijas ir šiltnamio efektą efektą sukeliančių dujų emisijas. Reikia e, visose sektoriuose siekti pažangos, reikia ne tik transporto sektorių apimti. Apie tai kalbėjome jaunimo renginyje šiais metais ir norėjau aš pristatyti jums jaunimo mintis išsakytas per tuos renginius. Mes turėsime iš esmės keisti situaciją Europoje. Kalbėjome apie tai, kad reikia kai ką drausti, bet galbūt ne visiškai uždrausti. Reikėtų uh, E, galvoti, kad įprastinį kūrą naudojami automobiliai turėtų būti, kad jų turėtume atsisakyti laipsniškai per atinančius e, dešimt metų. Žinome, kad laikotarpis yra trumpas, bet taip pat tai atneštų pozityvių pokyčių ir kiti pokyčiai labai svarbus, tai užtikrintų ir geresnį gyvenimą. Jeigu taip mes kalbame apie draudimą tam tikrų dalykų, bet galiausiai uh, E, mes apribosime pusantro laipsnių pasaulinį atšilimą, turėsime ir švaresnį orą, apsaugosime ekosistemas ir apskritai žalesni bus miestų centrai. Aš norėčiau labiau kalbėti apie pozityvius pokyčius, kuriuos atneš tie visi uh, nauji dalykai. Mes neturime kalbėti tik apie draudimus. Atsiprašau savo kalbėtoje, pasimečiau. Dar norėčiau pasakyti, kad, kaip jūs sakėte, gerbiama pirmininkė, Europos Sąjunga jau labai daug mokslinių tyrimų yra ir darbo, e, darbų nuveikusi e, tvarių išmanių miestų srityje. Reikėtų uh, steigti. Matau, kad e, siūloma į specialų apdovanojimą e, suteikti novatoriškiams miestams, tai labai malonus dalykas, bet taip pat reikėtų griežtesnės reglamentavimo sistemos Europos Sąjungoje. Ir reikėtų riboti atliekų susidarimo. Mes turime daug įvairių technologijų šiaip. Mes neturėtume bijoti žengti į priekį keletą žingsnių ir tokiu būdu ES būtų lyderė aplinkosaugos srityje Aš esu pusiau graikė, pusiau vokietė ir būtent tokios ES noriu. Aš noriu, kad mes būtume lyderiai e, klimato kaitos prevencijos e, srityje ir kitose srityse. Ir tokios ES aš noriu. Labai ačiū Jums. Dėkui visiems parlamento nariams. Aš manau, kad e, gyvūnų produktų mažymas neturėtų mūsų tikslas. Galbūt apie tai neturėtume dabar kalbėti, tai nereikėtų turbūt galvoti, kad prioritetas yra uždrausti tai arba, pavyzdžiui, atsisakyti išmaniųjų telefonų vieną dieną, drausti juos. Tikrai reikėtų galvoti apie išmaniuosius prioritetus nežinia, ar tos idėjos, kurios buvo pristatytos šiandieną mūsų komitete, atsispindės mūsų teisės aktuose, rezoliucijose. Raginu visus jūs sekti mūsų komiteto darbą. Labai tikrai gyvai pasikeitėme nuomonėmis ir jūsų mintys labai svarbios. Jos turėtų būti naudingos piliečiams, naudingos galvant apie ateitį. Ačiū Jums visiems už dalyvavimą. Dėkuoju kolegoms. Susitiksime per kitas diskusijas kitą kartą. Dėkui.